l'ordine del giorno reca la dichiarazione della commissione dabar pagal mūsų darbotvarkę turėtume aptarti komisijos pareiškimą dėl PVM um, tarifų ir um, vieno langelio sistemos, kalbant apie PVM deklaravimą Europos Sąjungoje. Komisijos narys Ansip, komisijos vardu, prašom. Mr. President, on... Pirminkė, gerbiami Europos parlamento nariai norėčiau visų pirma pasakyti, kad